E, šios dienos posėdis yra transliuojamas internetu, vertimas vyksta į prancūzų, vokiečių, italų, olandų, anglų, ispanų, portugalų, čekų, lietuvių, lenkų, bulgarų ir rumunų kalbas. E, vertėjai dirba Europos parlamente, jie tikisi, kad Pakankamai geras bus garso ir vaizdo signalas e, tų narių, kurie yra prisijungę nuotoliniu būdu ir prašome jūsų laikytis kalbėtojams skirtų gairių, kurios jums yra išdalytos. E, iš tele, per telefoną nebus galima, e, susijungus nebus verčiama, taip pat tik jeigu girdėsime garso, nematysime vaizdo. Ir naudokite kalbomis, į kurias yra verčiama, taip pat labai prašome neskaityti kalbų, vadovaukite savo užrašais ir kalbėkite laisvai, e, natūraliu greičiu. E, generalinio direktorio link vertėjai žodžiu dėkoju Jums iš anksto už Jūsų bendarbiavimą. Taip pat norėčiau priminti kolegams, kad esant fiziškai e, komiteto posėdėje šiame pastate privaloma dėvėti kaukę. Dabar pereisime prie nuotolinio balsavimo procedūros. Pradėsime ją ja, 16.55 pasys balsavimas ir 19 valandą baigsis. Visi nariai, kurie balsuos, ar kurie yra čia, ar kurie yra prisijungę prie mūsų nuotolinių būdų, balsuos per iVote prietaiką. E, balsuosime dėl senojo kontinento, kuris senėja, dėl e, senėjimo politikos po 20 metų ir iššūkių. Trečiadienį jūs jau gavote balsavimo sąrašą. iVote prietaikoje jis yra, vyks dvi balsavimo sesijos. Pirmoji E, truks nuo 16.55 iki 19 valandos. Per šią sesiją paprašysime jūsų e, perduoti savo balsavimo sąrašą dėl pakeitimų ir e, kompromisinių pakeitimų per iVote prietaiką, naudojantis iPad ar iPhone'u. Ir kairėje viršuje surinkite savo pavardę ir taip pat prie pakeitimo esantį langelį užpildykite e, atitinkamai balsuodami ir jūs galite e, taip pat naudotis play mygtuku ir tokiu būdu perduoti savo balsą arba e, nusikrauti PDF formatu balsavimo sąrašą vėliau, kad jį galėtumėte pasirašyti iš oficialaus savo pašto adreso išsiųsti į dėžutę agrivaut e, eta europal.europa.eu. Ir balsavimo sąrašas turi būti perduotas po to, kai bus paskelbtas balsavimas ir ne vėliau negu 19 valandą kai įlaikysime, kad balsavimo sesija baigta. Sąrašai, kurie bus baig, e, perduoti anksčiau arba vėliau negu nurodyta, nebus priimti. Jūs taip pat kai bus praskeltas balsavimas, sulauksite elektroninio laiško arba pamatysite skelbimą savo ekrane. Net jeigu tokio skelbimo nepamatytumėte, tai vis tiek galite balsuoti. Po balsavimo sesijos 19 val. sekretoriatas surinks visus gautus e, sąrašus ir pirmosios balsavimo sesijos rezultatai bus perduoti raštu. Antroji Balsavimo sesija vyks rytoj, prastais 9.10 ir vyks iki 11.30. Galutinis balsavimas dėl darbo dokumento su pakeitimais būtent pradės, prasidės 9.10 minučių. Po o, to, kai baigsis balsavimo sesija, pusė 12 sekretariatas e, surinks visus sąrašus ir raštu bus e, pranešta apie balsavimo rezultatus. Dabar norėčiau patikrinti, ar yra kvorumas šiai pirmai balsavimo sesijai. Norėčiau paprašyti kiekvieno iš jūsų, kurie šiandien balsuojate, paprašyti žodžio e, aktyvuojant atitinkamą mygtuką. Jūsų prašymas kalbėti leis mums patikrinti, ar yra minimalus dalyvių skaičius e, ir tada matysime, ar galime balsuoti. Prašau dabar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 kad ponia Schneider keičia poną Norbertą Lins. Taigi balsavimas prasideda ir nepamirškite, kad dabar galite balsuoti iki 19 valandos. Ir paskui turite, e, turite kaip tik iki to laiko perduoti savo balsavimo sąrašą per iVote ir pasirašytą biuletenį balsavimo elektroniniu paštu. Jeigu kokiu nors turite problemų, kreipkitės į mūsų technikus 0032 228 438 00. Taigi tiek, o dabar pereikime prie kitų darbo tarkės klausimų. Tai yra mūsų klausimo. E, vaisių, daržovių ir vyno rinkos situacija poveikis priemonių, kurios buvo skirtos kovoti su COVID-19 pandemijos pasiekmėmis. Mes kalbėsime apie poveikį e, žemės ūkio rinkai priemonių, kurios skirtos kovoti su pandemijos poveikiu. Mes visi žinome, e, kad žemės ūkio sektorius susiduria šiuose srityse su problemomis, sunkumais ir labai svarbu įvertinti komisijos intervencijas e, žemės ūkio srityje E, pažiūrėti, kaip jos pridėlintos prie realybės vietoje. Dvi dalys mūsų diskusijos vyks. E, kiekvienoje bus po tris svečius išklausyta. Jie pristatys situaciją, e, įvertins poveikį Europos priemonių, pirmiausiai vyno sektoriui, o antroje dalyje trys ekspertai išsamei pristatys mums poveikį priemonių minėtų vaisių ir daržovių sektoriui. Mūsų svečiai E, pirmoji dalyje yra pienikoste e, darbo grupės e, vyno klausimų Kogeka pirmininkas, taip pat Ignacio Sančias Rekartė, CEV ir vyno gamintojų asociacijos generalinis sekretorius, taip pat ponė Daniela Zandona, Europos federacijos Origin Wines, EFOV konsultantė. Antroji dalis, ponas Liuk Van Oibek, e, darbo grupės vaisių ir dažarių klausimais pirmininkais, taip pat Filip Binar, Freshfell e, organizacijos atstovas ir ponė Olimpija Postolų, prekybos e, koordinatorė Graikijos konservuotų vaisių konservų asociacijos ir daržovių konservų įmonių asociacijos atstovė. E, po jų pasisakymų surinkta klausimų atsakymų sesija ir paskui pakviesiu dar ir komisijos atstovus sureaguoti. Dabar jau galime pereiti prie mūsų tiesioginio darbo. Pirmiausiai suteikiu žodį ponui Tieriai e, Koste e, septynioms minutėms. Merci, bonjour. Labadiena, gerbėjai Europos parlamento nariai, pirmiausia, aš norėčiau priminti visiems, kad vyno gamintojai vaidina svarbu vaidmenį pasaulyje. Ir tą aš noriu pasakyti labai aiškiai, nes labai dažnai apie tai pamirštama. Nes šis sektorius uh, suteikia, da, aprūpina daugybę žmonių darbo vietomis, taip pat padeda mums rūpintis mūsų ekonomiką, aplinką, socialinę santaiką. Taip pat norėčiau priminti, kad mūsų, mūsų sektorius yra labai įvairus. Ir tai yra labai svarbu mums, nes e, vinus gamina įvairūs, dažnai kooperatyvai ar pavieniai vindariai, vindarių kooperatyvai ir vyna, vynogės auginamos yra labai įvairiose regionuose. Taigi tai šis sektorius labai trapus. Ir aš norėčiau pasakyti, kad šiuo metu mes susidūrėme su ypatingai sudėtingomis sąlygomis. Pradėsime nuo oro sąlygų, nuo orų. Po to galima paminėti ir papildomas pritaikytas ribojamasis priemonės, taip pat neaiškės politinės, priemonės, e, politinės aplinkybės ir uh, JAV, pavyzdžiui, prekybos politika. Ir iš tikrųjų mūsų e, gamintojai susidūrė su didžiuliais, uh, didžiuliais sunkumais. Ir mes visi tikimės, kad ateitis bus šviesesnė Ir mes tikimės, kad mes sugebėsime išgyventi šią krizę. Ir reikia ruoštis tai ateičiai, pabrėžiant, kad būtina padėti visiems veikti dabartinius iššūkius. Ir pirmiausia, aš norėčiau taip pat pasakyti, kad šiuo metu reformuojama yra BŽUP. Ir mes žinome, kad 2021-2023 metais mūsų laukia nemažai pokyčių, o po 2023 metų mes turėsime taikyti kur kas griežtesnės aplinkosaugos priemonės. Ir uh, mes matome, kad e, galime pasidžiaugti tuo, kad iš tikrųjų derlius šiemet yra pakankamai gausus. Tačiau vinderiai yra susirūpinę dėl COVID-19 pandemijos. Šiuo metu birži, nu, e, birželio mėnesio iki, e, atsiprašau, balandžio mėnesio iki birželio mėnesio komisija pritaikė tam laikinasias priemonės. Uh, ir taip pat parengė nepaprastasis rinkos priemonės tam, kad paremtų vyno sektorių. Bet ne visi galėjo pasinaudoti šiomis priemonėmis. Ir tą galime paaiškinti įvairiais veiksniais. Pirmiausia, dėl to, kad tos priemonės ta, galiojo tik tam tikrą laiką, po to labai ilgai užtruko, kol jos buvo patvirtintos. Be to trūksta lėšų kai kuriuose nacionalinėse programuose. Ir nepaisant e, to, kad patėtis gal nėra pati blogiausia, vis dėlto daugybė vendorių šiuo metu išgyvena sunkius laikus. Laikinosios rinkos priemonės galėtų būti naudingos ir mes paprašėme, kad jos būtų pratestos. Ir, tačiau reikia suprasti, kad tos priemonės yra tik pirmasis žingsnis teisinga linkme. Antra, mes matome, kad dabar prasideda antroji COVID banga ir mes turime tam pasiruošti turime suprasti, kad šiandien e, taikomų ribojamųjų priemonių poveikis bus dar didesnis. Ir dėl jo nukentės daugybė ūkininkų, ypač jaunų, daugybė kooperatyvų. Da, tai yra da, tie su, e, mūsų ūkio subjektai, kurie yra dinamiškiausi. Ir mes turime da, ruoštis ateičiai, turime imtis iniciatyvos, turime galvoti apie ateitį, nes susidursime su rimtais iššūkiais. Pirmiausia, dėl ekonominio nuosmukio. Mums reikia taip pat ieškoti ir naujų rinkų. Reikia pasirūpinti, kad mes turėtume pakankamai atsarg, atsargų. Ir taip pat kartu mes turėsime rūpintis ir aplinką. Taigi, de, iš tikrųjų, de, mūsų laukia labai daug darbų. Ir šiam sektoriu reikės paramos, gerbėmiai Europos parlamento nariai. Mūsų sektorius turi turėti gauti, teisė turėti gauti paramą iš ekonomikos gaivinimo plano ir taip pat turime turėti teisę naudoti struktūrinės paramos priemonėmis. Yra sukurta aukšto lygo grupė, kurie turėtų dirbti aktyviau gerbėjai Europos parlamento nariai, Mums reikia labai rimtos didelės diskusijos apie tai, kokiu priemonių reikės ateityje. Ir visi turėtų dalyvauti šioje diskusijoje. Tai yra, yra de, nacionalinės ministerijos ir sektoriaus atstovai, Europos komisija, Europos parlamentas. Mes turime ruoštis ateičiai. Mūsų sektoriai reikia trumpalaikės ir vidutinės trukmės ir ilgalaikės vizijos. Mes negalime savo leisti sėdėti rankas sudėję ir po to gailėtis, kad kažko nepadarėme. Taigi, gerbė Europos parlamento nariai, mums reikia, kad jūs mums padėtumėt užtikrinti, kad visos institucijos išgirstų mūsų pagalbos šauksmą. Dėkoju. Mulțumesc, domnule Coste. Ačiū, ponė Koster. Dabar steiksime žodį mūsų antrajam ekspertui. Ignacio Sančias <clears throat> Ricardės, CEV generalinis sekretorius. Jums taip pat septynios minutės, prašau. Mr. Sanchez, you have to push the speak button. Thank you. Yes. Hello, can you hear me? So, um, members of Gerbimi Europos parlamento nariai, man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje, dėkoju už šią iniciatyvą. E, Europos vyno gamintojų komitetas norėjo jums suteikti duomenis apie tai, kaip pandemija daro įtaką vyno gamybos sektoriui. Svarbu pabrėžti, kad pandemijos poveikis e, nebuvo e, linijinis, e, kadangi poveikis per pirmąją karantino laikotarpį skiriasi nuo antrojo etapo ir taip pat skirsis nuo dabartinės situacijos, kurioje dabar esame. Labai svarbu suvokti, kad pandemija skirtingai veikia skirtingus E, vienus ir, <clears throat> pavyzdžiui, e, e, gazuotas vynas patiria vienokį poveikį palyginus su negazuotu ir taip pat skirtingo supiltimo vynas taip pat skirtingą poveikį patiria. Pirmiausiai norėčiau papasakoti apie tai, kokį įtaką COVID daro pasauliniai prekybai, nes pasaulio prekyb, pasaulinės prekybos apimtis smarkiai padidėjo, tiksliau su, sumažėjo. 15 procentų e, sumažėjo e, prekybos apimčių vertė ir 5 procentais e, apimtis pačios nuo kovo iki rugsėjo putojantis vynas praktiškai dingo iš e, tartautinės rinkos minus 30 procentų vertės ir minus 10 procentų e, <clears throat> apimties. E, butelinis vynas taip pat sumažėjo 7 procentais, tuo tarpu kitos pakuotės vynas, jo prekybos apimtis padidėjo 4 procentais kalbant apie vertę ir, ir 30 procentų kalbant apie tūrį. Tačiau bendras prekybos apimčių sumažėjimas minus 12 procentų, mūsų prognozijas 20 metams yra tokios, kad 20 metais tarptautinės prekybos apimtis e, neputojančių vyno e, sumažės 15 e, procentų ir putojančių vyno 10 procentų karantinas turėjo įtakos 30 procentų prekybos apimčių ir 50 e, procentų prekybos e, vertės. Be e, precedentinių būdų sumažėjo parduodamo Europos rinkoje europinio vyno vertė ir padidėjo prekybos apimtis <clears throat> kitose pakuotėse, nebuteliuose parduodamo vyno. Taip pat pastarojų metų situacija šiek tiek normalizavosi, tačiau prekybos apimtis, o jos mums labai svarbios, sumažėjo 15 procentų, elektroninė prekyba, jos apimtis padidėjo 180 procentų, nepaisant to, kad per antrąjį etapą elektroninės prekybos apimtis didėja, jų bendroji dalis rinkos sudaro tik tai 1 procentą. Vartojimas, kalbant apie jį, labai svarbu pabrėžti, kad e, visos mokslininkų ataskaitos ir e, visi skaičiai rodo, kad per karantiną alkoholio vartojimas arba sumažėja, arba išlieka stabilus vyno. Taip pat vyno suvartojimas ES rinkose taip pat mažėja per karantiną. Žmonės vartoja mažiau vyno ir vartoja jį pigesnį. Taip pat grįžtama prie uh, vietinių vynų vartojimo, todėl prekybos apimtis mažėja daugiau vyno suvartojama e, vietiniu, vietos regionu. Kalbant apie eksporto rinkas, nes mes esame priklausomi nuo eksporto rinkų, matome, kad jungtinėse valstijose smarkiai sumažėjo importuojamo vyno vertė. Jeigu e, įvertintume COVID-19 pandemijos bei naujų muitų poveikį Prancūzijos, Ispanijos ir Vokietijos vienams, tai e, Prancūzija ir Vokietija prarado trečdalį savo eksporto į Junktinės valstijas. Junktinėje karalystėje COVID krizė susijusi taip pat ir su Brexito krize ir taip pat matome, kad jungtinės kristės rinka 10 procentų sumažėjo parduodamo vyno vertė. Iš Prancūzijos ir Italijos e, importuojamo vyno apimtis sumažėjo. Taip pat e, Kinijoje patiriamas didžiulis COVID poveikis ir e, taip pat importas į Kiniją sumažėjo 50 procentų COVID pandemijos metu. Vyno bendrovės per karantiną patyrė rimtą poveikį, vertinant pagal įmonių dydį. Ir e, mes atlikome atitinkamą apklausą ir ypač mažos įmonės teigia, kad patyrė labai rimtą poveikį, jų apyvartas sumažėjo per karantiną 35 procentais ir e, rinkos prognozijas yra tokios, kad 2020 e, metais apyvarta e, vyno prekybos įmonių smulkiųjų turėtų sumažėti 25 procentais metų pabaigoje. Krizės poveikis e, bus dar didesnis, nes maždaug 20 procentų vyno parduodame būtent metų pabaiga. Tai mums reikia restruktūrizuoti ES rinką, reikia finansinės paramos, nes praradame nemažai rinkų ir taip pat nemažai e, vertės. Todėl labai svarbi mums yra jūsų parama. Ačiū uždėmesi. Mulțumesc și eu, domnule Brecarte, e, iar acum dau cuvântul celui. Labai ačiū, ponė Rikarte. Dabar paskutinė e, kalbėtoja šiame etape ponė Zendona, FOV organizacijos patarėja. Dėkui, pirmininkė, už suteiktą žodį. Aš kalbu Europos vyno gamintojų federacijos vardu ir dėkuoju sekretoriato jūsų komiteto, kad e, pakvietė mane pristatyti šį klausimą. Dabar keletas e, žodžių apie saugomas geografinės nuorodos e, vynus. Kolegos jau pateikė tam tikrų skaičių. Aš noriu pasakyti, kokia svarbi yra geografinėmis nuorodomis saugomo, saugomo vyno produkcija yra 80 procentų vertės e, mūsų vynai sudaro, taigi apie vininkystę negalima kalbėti Europoje be neminint vynų e, su saugoma geografinė teritorija. Mes e, manome, kad jį, jeigu kalbėtume apie paramos priemonės, galime jas sugrupuoti dvi dalis. Pirmiausia, žiūrėti į reglamentavimo aspektą. Mums reikia, aišku, paramos priemonių ir tokių, kurias būtų galima panaudoti greitai. Visi mūsų kategorijos vienai geografinių nuorodų GI nukentėjo, reikėjo paramos e, mūsų sektoriui ir matėme, kad įvairios priemonės buvo taikomos Europoje, pavyzdžiui, Prancūzijoje, destiliavimas Ispanijoje, e, privatus sandėliavimas vynų buvo pritaikytas, taip pat apibrėžimas žaliojo auginimo auginimo vynogių e, ir taip pat pagal 167 straipsnį buvo pritaikytos priemonės, bet mums reikėjo ir rinkos priemonių, kad būtų galima lankščiai įgyvendinti mūsų programas. Pavyzdžiui, e, pardavinėjant vynus, e, rekstruizuojant ir keičiant panaudą vynogynų ir panašiai. Ir aš galiu pasakyti, kad neturime pakankamo krizės rezervo, dėl to nukentėjome, kaip žinia, nebuvo e, pinigų iškart, kuriuos būtų galima būtų skirti ir tai turėjo pasiekmes. Ir e, buvo labai sudėtinga iš nacionalinių programų ypatingasis priemonės finansuoti. E, biudžetas, pavyzdžiui, turimas netitiko vininkų poreikių. Taip pat lėšos, kurios naudojamos įprastiems tikslams, nebuvo jų galima panaudoti e, ypatingiems atims. Galiausiai e, atsirado iškreipimo e, konkurencijos tarp operatorių, nes kai kuriems buvo teikiama valstybės pagalba, kai kurie negalėjo jos gauti. Tai rodo, kad labai svarbu yra parengti tikrą žemės ūkio krizių biudžetą. Ir dar vienas dalykas Mes e, žinome, kad Europos parlamentas remia mūsų sektorių ir mums yra aišku, kad be jūsų atsidavimo, jūsų paramos mes nebūtume užsitikrinę tų priemonių ir nebūtų užtikrinta e, laikinas netaikymas konkurencijos taisyklių bet dabar reikėtų pažvelgti visą sektorių ir mes, mūsų sektorius, geografinių nuorodų saugomų sektorius, e, bando pasimokyti iš to, kas įvyko. Ir pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad mūsų kolektyvinio, būtent kolektyvinimo e, valdymo priemonės yra esminiai dalykai. Pirmiausiai, vyno, e, vynogių sodinimo leidimai galėtų būti koreguojami taip pat e, gebėjimas prie, pakoreguoti produkciją pagal hektarą, galimybė taikyti laikinas išimtis ir šakinių organizacijų stiprinimas. Uh, Krizė mums parodė taip pat, kad turime mes kolektyvinio valdymo priemonės toliau stiprinti. Pandemija taip pat parodė, kad e, internetinė prekyba teikia daug galimybių, apie tai kalbėjo Ignacijo. Bet operatoriai kol kas dar nesinaudoja plačiai tuo, bet mes turime šios galimybės net mesti. Ir ES institucijos reikė, turėtų tam tikras kliūtis pašalinti, kad ta prekyba internetinė galėtų vykti sklandžiau. E, taip, būtent apsauga e, geografinės saugomos nuodos vynų, pardavinėjant juos internetu, taip pat e, reikėtų mokesnius tam tikrus dalykus, muitų mokesčių dalykus spręsti ir taip pat įgalinti vyno gamintojus naudoti skaitmenėmis komunikacijomis. Kaip e, sakė anksčiau kalbė kolegos, COVID krizė nesibaigė, mes ilgai jau sime jos poveikį, taip pat žinome, kad jie aptaiko atsakomosius tarifus, neiškumų yra daug dėl breksito, e, trumpalaikėje perspektyvoje paramos priemonės yra nesvarbus, mes be jų negalėsime išgyventi. Uh, Krizė taip pat parodė, kad mums reikia geriau e, galvoti apie konkurencijos reguliavimo priemonės ir taisyklės konkurencijos. Mes turėsime kalbėti apie tai, e, kaip tarpšaknės organizacijos apibrėžia kainos, kaip mes dalėmės verte. Andrių pranešimas, dėl kurio jūs balsavote praeitą savaitę, siūlo novatoriškų sprendimų šio požiūriu. Ir mes tikimės, bet per trišalės darybas bus pasiekta pažangos e, šioje srityje. Aš minėjau problemas valdymo priemonės, internetinė e, prekyba ir kliūtis, taip galiu pavadinti e, tą problemą ekonominė aplinka, konkurencijos taisyklės. Tai svarbiausi dalykai. Mes manome, kad es lygmenių turime daug galimybių spręsti šias problemas. Kaip sakiau, vyks trišalės darybos jau toj pat, taip pat turime strategiją nuo lauko prie stalo, turime skaitmenių paslaugų aktą, turime pasinaudoti tomis galimybėmis, bet mums, kad mes išgyventume, e, reikia jūsų paramos, yra lemiamos reikšmės, aišku, visų Europos institucijų. Matau, kad e, mano laikas baigėsi. Noriu padėkoti Jums už šį klausimą ir aš esu pasirengusi atsakyti į Jūsų klausimus. Dėkuoju. Mulțumim foarte mult e, doamnei Zando. Dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. O dabar, kolegos, aš siūlyčiau leisti nariams užduoti savo klausimus. Kiekvienas e, e, parlamento narys turės pusantros minutės ir po to, kai išklausysime visus klausimus, kiekvienam ekspertui suteiksime po keturias minutės. Pirmasis kalbės ponas Dorfman, prašom. Ja, danke, Herr Vorsitzender, dass Sie mir. Ačiū, ponia pirmininkė, už suteiktą žodį. Manau, kad tie skaičiai iš tiesų yra įspūdingi, kuriuos mums pristatė dar turint omenyje, kad vynas yra tam tikra prasme e, prabangos prekė, e, e, kurią įsigijant galima ir pataupyti krizės metu, tai dėl to šis sektorius galėtų dar daugiau problemų patirti. Norėčiau paprašyti mūsų pranešėjų papasakoti apie tai, kiek jau dabar mūsų taikomos priemonės yra veiksmingos ir kokiu papildomu priemonių būtų galima imtis. Aš suprantu, kad reikia didesnių finansinių įsipareigojimų krizės valdymo akivaizdoje. Tačiau kalbant e, apie tai, kokiu pastangų galėtų e, ir priemonių imtis pats sektorius, turint omenyje, kad ta situacija gali tokia išlikti dar ištisus mėnesius, galbūt ir metus, ir galbūt sektorius pats turėtų savęs paklausti, ar nereikėtų kuriam laikui gamybos apimtis mažinti, mažinant vynogių derliaus surinkimus. Ir taip pat man kyla klausimas, kodėl e, tokia tyli yra pasaulio prekybos organizacija. Aš suprantu, kad jungtinėse valstijose mūsų laukia e, rinkimai. E, tačiau taip pat e, man susidaro įspūdis, kad čia mūsų laukia panaši situacija kaip ir tuo metu, kai PPO buvo prieimusi sprendimą dėl Airbuso. E ir nu, JAV gali panašiai sureaguoti. Tai kilo klausimas, ar e, mes ir toliau turėtume tyliai sėdėti ir laukti, kol e, Junktinės valstijos e, imsis iniciatyvos, atsižvelgs į mūsų pagėdavimus ar imtis kokiu nors ryštingesnių veiksmų, vis tik tai reiktų patiems. Ačiū uždėmesi. Ir apmadau kovantų bendrų. Dėkoju. Toliau kalbės Paulo De Castro. Jūs turite pusantros minutės. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų ekspertams. Akivaizdu, kad šiuo metu išgyvename nepaprastai sudėtingus laikus, nes suprantame, kad ši krize dar nepasibaigė. Ir prasidėjo antroji banga ir vėl matome, kad taikomos ribojamosios priemonės, uždaryti viešbučiai, restoranai, barai. Ir žinome, kad dėl to labai sumažėjo ir paklausa. Padėtis yra sudėtinga. Nes akivaizdu, kad tai paveiks mūsų vynų kokybę. Ir venderiai tikrai sunkiai išgyvena tai, kad sumažėjo vynų, vynų paklausa. Ir deleguoti aktai iš tikrųjų yra labai sudėtingi ir uh, komisija norėjo iš tikrųjų atsižvelgti ir mūsų komiteto rekomendacijas. Ir ne, kitą savaitę prasidės trišalės dėrybos ir mes kalbėsime apie 8 milijardų paketą. Ir komisija, mes suome, kad būtų 10 milijardų ir kad jais galima būtų naudotis jau nuo kitų metų pradžios. Ir labai svarbu, kai vyks dėrybos, uh, E, užtikrinti, kad e, tas e, priemonių paketas būtų skirtas investicijoms skatinti. Taip pat reikia galvoti ir apie papildomas mintis, apie tai, kaip galima būtų padėti vyno sektoriui. Ir jau buvo pasakyta, kad reikia taip, kad aktyviau reklamuoti vynus, aktyviau ieškoti jiems naujų uh, pardavimo vietų tam, kad galima būtų sumažinti dabartinės padėties keliamą riziką. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbės Renew frakcijos atstovė Iren Toleret. Prašome pusantros minutės. Merci beaucoup. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams. COVID naujoji banga dar labiau blogins padėtį vyno sektoriuje ir todėl reikia, kad Europos komisija pratestų nepaprastasias priemonės. Tai padėtų valstybėms narėms taip pat turėti papildomų priemonių tam, kad galima būtų užtikrinti privatų vyno sandėliavimą. Ir aš akinu komisiją pratesti šias priemonės ir taip pat pagalvoti, kaip galima būtų jas geriau valdyti. Bet to mes žinome, kad tarp pasaulio priekybos organizacija da, priėmė svarbų sprendimą, pagal kurį komisija galėtų galėtų pagalvoti apie tai, ar nereikėtų, ar reikėtų aptarti sankcijas su JAV eja bus skandalo kontekste, nes juk tie dalykai nėra tarpusavį susiję. Ir mes matome, kad da, panašu, kad per kitą programavimo laikotarpį lėšų sektoriui bus skirta mažiau. 3,9 procento toks yra numatytas sumažinimas ir todėl aš reikalauju, kad Europos komisija ir komisijos nariai nediskriminuotų vyno sektorius, kuris iš tikrųjų susiduria labai sudėtingomis problemomis ir labai dažnai apie jį pamirštama nacionalinėse programos, programose. Ir pagal naują BŽUP mes turėsime labiau, ūkininkai turės daugiau laiko skirti aplinkos priemonėms. Taigi tai papil, su, sukurs papildomą naštą. Ir reikia pagalvoti apie taip, kaip galima būtų da, a, paieškoti taip pat ir naujų da, vynų pardavimo kanalų. Dėkoju. Ir acum dau cuvântul doamnei Elena Lizi pentru... Dėkoju, toliau kalbės Elena Lizi. Buonasera, buon. Labas vakaras visiems, pirmininkė sveikinu visus ir aš norėčiau taip pat padėkoti mūsų ekspertams ir už tai, kad jie atsiuntė savo pranešimus. Ir aš turiu kelis klausimus. Pirmiausia, panorėčiau paklausti pono Koste. Aš manau, kad Europos parlamento patvirtinta tie dokumentai buvo labai svarbios, bet kad tos priemonės paveiks labiausiai raudonojo vyno rinką. Ir žinome, kad dar ne. Dar vynogės galima naudoti įvairių jų da, uh, įvairių jų augimo laikotarpių. Ir pavyzdžiui, galima galvoti apie naujas papildomas priemonės. Ir aš nemanau, kad iš, tačiau aš kartu reikia suprasti, kad ne visuomet galima bus gaminti greitos vinifikacijos vinus. Nes žinome, kad vindariai vis dėlto pageidauja gaminti aukštos kokybės vinus, tačiau tai, šiandien tai daryti labai sunku. Ką Jūs apie tai galvojate? Uh, Toliau, aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie tai, kad e, Skandinavijos šalyse, kur krizė nėra tokia gili, tenai gal galėtų būti aktyvesnis vynų vartojimas. Ir ką jūs galvojate taip pat apie tai, e, kaip naujos pakuotės paveiks, e, paveiks vynų rinką. Ir Ar, gali, ar e, tai yra teisinga reikalauti, kad vinai būtų išpilstomi į mažesnius butelius? Ir mes žinome, kad dėl to kyla problemų ypač putojančių vinų e, sektoriuje. Taip, pirmininkas nutraukė kalbėtoje, taip, bet aš norėčiau paklausti dar ponios Zandonė. Uh, Mes da, turime labai daug gerų geografinių nuorodų ir mes žinome, kad Europos gamintojai vargu ar galės konkuruoti su naujojo pasaulio viniais. Turist, turizmas yra sustojęs dabar. Gal dabar galima būtų organizuoti virtualius, da, virtualias keliones tam, kad galima būtų kažkaip palaikyti susidomėjimą. Dėkoju uždėmesi. Labai ačiū, prašau. Neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, kitaip laiko neužteks visiems užsiregistravusiems. Dabar par Ungrit pusantros minutės kalbės. Jeigu jūs paminėjote mano pavardę, tai manau, kad vyko klaida, nes aš turėjau užduoti klausimą per kitą šio posėdžio dalį e, apie vaisius, o dabar aš tik klausausi diskusijos. Da, am înțeles. Mergem mai departe cu doamna Mazali Aguilar pentru un minut și jumătate. Vă rog. Doamna Aguilar, pusantros minutės dabar kalbės. Muchas gracias. Esta audición se planteó. Dėkoju. Suplanavome šį klausimą, kai dar nedaug kas įvaizdavo, kad vėl bus beveik visuotinis karantinas paskelbtas. Aš noriu tris mintis išsakyti pasiklausiusi e, valstybių veik veiksmai 170 e, milijonų eurų. Tiek Prancūzija skiria savo vieningysės sektoriui, Ispanija pusė, reikia daugiau remti sektorių. Taip pat dar vienas dalykas - Europos komisijos patvirtintos e, ypatingosios priemonės. E, Terikos kalbėjo apie labai sudėtingą situaciją. Daug vynininkų pavyzdžiui, mano šalyje gavo 30 procentų mažiau įprastos kainos. Tai aš noriu paklausti, ko pako džeka, ką jūs darote, kad nekentėtų mūsų vyninkai nuo, ne, legalio, nuo nesažininkos konkurencijos. Ir dar vienas dalykas, kaip bus smulkus vininkai saugomi. Pavyzdžiui, kaip jie bus apsaugoti, žinome, kad JAV yra įvedusi muitus vynui Mes e, skatiname gaminti vyną, tai svarbus dalykas, bet e, skatinimas nėra ilgalaikė priemonė, kokiu reikėtų rimtesnių priemonių ir ką turėtų daryti komisija ir ką, ko reikėtų išvengti. Pone e, Santona sakė, kad krizių rezervas visiškai pasirodė esantis neveiksmingas. Aš vis, tuo, su tuo labai sutinku. Dėkoju. Da, mulțumesc și Labai ačiū. Išklausėme visus kalbėtojus susiregistravusius per šią diskusiją. Dabar suteiksime žodį kiekvienam iš mūsų ekspertų. Pone Koster, jums dabar keturias minutės sureaguoti užduotus klausimus, prašau. Aš e, dėja negirdėjau vertimo ir ispaniškai, itališkai kalbu nelabai kaip, todėl e, nelabai galbūt supratau klausimus. Aš tikiuosi, kad kolegė iš Italijos e, kalbėjo apie derliaus sumažinimą. Aš manau, kad nėra nei blogų, nei gerų priemonių, visos priemonės yra geros, nes situacija skirtingose zonose, skirtingose valstybėse narėse ir e, skirtingose vynoginose yra skirtinga. Taigi e, jūsų siūlomas pasiūlymas iš tiesų galbūt yra e, neblogas, reikėtų skirti jam atitinkamą finansavimą. Dėja, to finansavimo skirimo procedūros trunka pakankamai ilgai, per ilgai dėl COVID pandemijos ir reikėtų atitinkamas paramos priemonės e, pradėti 20 e, metais ir tęsti 21-aisiais, e, reaguojant į kolegos iš Ispanijos pasisakymus, tai Ten buvo kalbama apie rimtas problemas. Aš reguliariai susitinku su kolegomis iš Italijos ir ten yra regionų patirinčių rimtų problemų dėl pandemijos e, e, vyno augintojai, gamintojai yra praktiškai praradę viltį, todėl mums reikia e, užtikrinti prieigą prie papildomo finansavimo, prie papildomų pinigų, kurių mums iš tiesų reikia tam, kad galėtume e, padėti vyno sektoriui įveikti šias kliūtis. Ir aš tą dar kartą noriu pabrėžti ir taip pat tikiuosi, kad bus parengtas tikrai rimtas planas e, siekiant ir mm, daugiametės finansinės programos kontekste padėti mums įveikti šią e, krizę ir užtikrinti šio sektoriaus ateitį, nes didžioji dalis šiame sektorėje veikiančių e, asmenų šiuo metu tikrai uh, patiria labai rimtą spaudimą ir mums reikia jūsų parlamento paramos. Tikiuosi, kad e, pakankamai supratau užduotus klausimus neturėdamas vertimo. E, ačiū uždėmesi. vă rog, deoarece avem un vorbitor din partea grupului GUE. Luktelėkite truputį. GUE frakcijos narys paprašė žodžio. Rodrygės Palo Marija, jie yra prisijungusi nuotoliniu būdu. Jeigu esate prisijungusi, tai kalbėkite. E- Aš norėjau pasisakyti, nežinau, ar galite mane girdėti, atrodo, kad taip. Norėčiau paklausti ponios Sandonos e, dėl paramos e, distiliavimui ir problemų, kurios kilti saugomiems vienams, jeigu, pavyzdžiui, nebus užtikrinta derama kaina, kaip bus su produkcija. E, saugomose vietose e, gaminamas vynas yra susijęs su kokybė, ne tiek kiekybė. Ir e, žinome, kad sąnaudos darbo yra kur kas aukštesnės. Ir e, kaip ar dabartinės rinkos situacija, situacija gali užtikrinti ateitį? Toks būtų mano klausimas. <clears throat> Iar acum are cuvântul uh, domnul. Labai ačiū. Dabar žodis pana Rikardį, kalbėti keturias minutės. Labai ačiū, pamėginsiu atsakyti visus užduotus klausimus. Kalbant apie dabar gyvendinamas priemonės ir jų poveikį, tai e, galime paminėti teigiamus ir neigiamus aspektus, kalbant apie distiliavimo kainą, ponė Palopė šį klausimą uždavė, iš tiesų kai kuriuose šalise destiliavimo kaina nebuvo patraukli gamintojams dėl uh, vyno sandėliavimo. Ilgalaikio ši e, priemonė iš tiesų pasiteisino ir leido gamintojams nesiūlyti rinkai e, brangesnio vyno už pigesnę kainą dėl sektoriaus uh, žalinimo. E, e, ši priemonė nebuvo tinkamai gyveninta, nes vynogių augintojai tokiu būdu turėjo sunaikinti nemažai vynogynų. Šios priemonės įgyvendinimas, e, tačiau tinkamas leistų sumažinti derliaus apimtis ir pagerinti vyno kokybę. Kalbant apie Boeingo ir e, Airbuso ginčą, mes esame pasirašę su savo partneriais atitinkamą susitarimą, kuriame remiamas vynas už vyną principu ir e, mes ragintume jūs pasirašyti su JAV kongresu panašaus pobūdžio įsipareigojimus tam, kad vynas būtų išbrauktas iš e, visų kitų ginčytinų ir nesusijusių klausimų. Kalbant apie Next Generation EU programą, <clears throat> žinoma, reklama mums yra labai svarbi priemonė, mums reikia didinti savo rinkos dalį Todėl manome, kad kaimo plėtros kontekste reikėtų taip pat e, skatinti vyno turizmą, investuoti į šią sritį ir ne tik sieti vartotojus su pačiu gaminiu, tačiau stengtis e, pristatyti vartotojų aukštos kokybės gaminį tam, kad jis suvoktų, kodėl būtina už jį mokėti daugiau. Taigi mes uh, pritarame reklamai ir vyno turizmo skatinimą. Kalbant apie tą bagging box uh, e, uh, e, uh, e, išpilstimą arba tas talpas. Uh, taip supakuotas ir išpilstytas vynas yra pigesnis, žinoma, siekiama sumažinti poveikį aplinkai. Uh, kuris patiriamas pilstant vyną į e, e, butelius. Tai yra būtina ir tokiu būdu eksportuojančiams įmonėms e, taip elgtis yra pigiau. Kokias priemas turėtume gyvendinti tam, kad atgautume rinkos dalį jungtinėse valstijose? E, pirmiausia reklama, mums reikia tinkamos paramos reklamai, kad atgautume savo rinkos dalį, nes mūsų rinkos dalį perima tokios šalis kaip Argentina, Australija, Naujoji Zelandija, reikia investuoti tiek lėšų, tiek laiko, paaiškintumėte, tai išaiškintume mūsų vartotojams, kad geriau yra pirkti mūsų kokybišką vyną. Viskas susijęs su kaina, kokybė ir įvaizdžio, tam reikia <clears throat> reklamos, e, reikia finansinės paramos ir paprastesnių reklamavimo priemonių. Ačiū uždėmesi. Eu, iar acum are cuvântul doamna Daniela Zandona pentru 4. Labai ačiū. Dabar ponia Daniela Zandona. Keturioms minutėms žodis jums. Labai ačiū už klausimus. Pasistengsiu atsakyti juos visus ir nebesikartoti, nes kolegos kai ką jau pasakė. E, priemonės reikėtų skirstyti trumpalaikės ir ilgalaikės. Pirmiausiai mums reikia, kad dabartiniai deleguoti aktai, jų galiojimas būtų pratesti dėl lankstumo ir rinkos priemonių. E, kiekviena valstybė narė turės per metus keletą kartų įvertinti, kokie yra poreikiai. E, reikia maksimaliai taikyti subsidiarumo principą, nes aš sakiau, kad saugomi vinai yra visai kitokie negu masiniai, ne kitokie. Ignacijo pateikė jau tam tikrų duomenų apie putojantį e, likerinį vyną, taip pat nukentėjo tie sektoriai, nes ir mes jų gaminame daug e, tiek dėl e, priemonių, jos turi būti pratestos. Dar vienas dalykas E, žalesis ekologiškas auginimas vynogių. Tai yra naujas dalykas, naujas apibrėžinimas. Komisija pakeitė apibrėžti. Dabar nebereikia viso sunaikinti derliaus, galima pa, e, lauk, laukų atskirų plotų e, derlių naikinti. Ispanijoje, Italijoje e, bandoma tokiu būdu didinti kainą kai kuriuose srityse E, kai yra nedaug e, veikėjų, gali tą padaryti, negali sunaikinti viso derliaus, bet būtų įdomu mažinti produktyvumą. Nes tokiu būdu galvojama būtų ne tik apie kiekį, bet ir apie e, kokybę. Tai būtų naudinga visiems. Tokiu būdu ir taip pat reikia užtikrinti realią kontrolę E, gali būti sistema kaip ir draudimo sistema panaši taikoma. Žiūrime į paskutinius penkerius metus, atimetami geriausi ir blogiausi metai. Ir paskui trijų likusių metų vidurkis paimas. E, tai galėtų pasiteisinti. Italijoje buvo tam tikros priemonės e, įdėktos valstybės pagalbos kelių finansuojama, bet dėje kaina per žema saugomi vinai, e, brangus, tvarius vynus ekonominė, socialinė aplinkosaugos prasme yra sudėtinga e, pigiai e, vynus pagaminti. Tiek apie trumpą perspektyvą dėl naujosios kartos ES. Aš visiškai e, sutinku sutinku e, su kolega, kuris kalbėjo apie e, vyno turizmą. Mes turime e, galvoti apie naujus būdus, kaip kalbėsime apie vynus. Vininkysės regionai gali pritraukti turistus. Taip pat, kaip buvo pasakyta, virtualias ekskursijas galima rengti, virtualus turizmas gali būti plėtojamas. Mes turime suteikti išteklių operatoriams, kaime veikėjams esantiems ir tokiu būdu užtikrinsime gyvenimą kaimo vietovėse. Jeigu vartotojai pamatys, kaip yra gaminamas vynas, kaip e, vynininkai prisideda prie savo regiono, kaip jie rūpnasi žemę, e, iš esmės galima tokiu būdu pakeisti visiškai požiūrį. Mes turime investuoti šioje srityje e, vieningystės turizmas, kaimo plėtros elementas buvo, bet kol kas nenaudojamas deramai. Šis elementas reikia, kad valstybės narės narės aktyviau veiktų ir tai turi būti vienas iš tikslų. E, toliau ilgesnė perspektyva mes turime e, akcizo e, mokesčio direktyvą išjudinti, kuri jau dešimtmetį įstrigusi. Elektroninė prekyba jau taip pažengė priekį ir vyno sektorius negali pasinaudoti. Jie yra absurdiška, atsiprašau, kad taip sakau. E, e, pinigai nesikaupia e, vyno Rusija. Reikia naudotis, naudojasi platformą arba nebe. Dalį lėšų atiduoda prekybininkai tarpininkams ir iš tikrųjų turime suvokti, kad uh, reikia kažką daryti. Atsiprašau, kad ilgiau, kalbėjau ilgiau negu skirta. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti mūsų ekspertams už visą jūsų teiktą informaciją, už jų pasisakymus, o dabar aš siūlau pereiti prie antrosios šių klausimų dalies. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Lukui Ivano ir Bekui. Jis um, yra profesinių žemės ūkio organizacijų komiteto pirmininkas. Prašome. Dėkuoju pirmininkė, kad kalbame apie COVID krizę ir kaip jį paveikė sektorių, mes turime nepamiršti, kad kai tik prasidėjo šį krizę, tuomet vaisių ir daržovių sektorius jau išgyveno ne pačius geriausius laikus pirmiausia dėl santykių su Rusija, dėl naujų lygų, dėl klimato kaitos. Taigi, prie visų šių problemų prisidėjo dar ir pandemijos sukurtos problemos. Keista, kad atrodytų, bet vaisių ir daržovių sektorius iš tikrųjų yra ypatingas. Jis yra kitoks nei kiti sektoriai, žmo, nes žmonės perka ir vaisius, ir daržovės, net ir pandemijos metu. Uh, Ir mes pastebėjome, kad iš tikrųjų per tą laiką, kai buvo kilusi panika, labai daug buvo perkama. Ir vienas, pavyzdžiui, Vokietijos, vieno Vokietijos priekybos tinklo vadovas pasakė, kad liktai būtų kalėdos kiekvieną dieną. Ir da, Žmonės taip pat e, užsidarius restoranams dažniau gamindavo valgyti namuose ir dėl to buvo jie pirko daugiau e, vaisių ir daržovių, bet to pastebėjome, kad vartotojai ieškojo esminių, įperkiamų, šviežių produktų ir e, ta, suprato, kad vaisiai ir daržovės yra labai svarbus, norint užtikrinti gerą sveikatą ir stiprinti imuninę sistemą. Bet kartu mes matėme įvairias tendencijas sektorija. Pavyzdžiui, mes pastebėjome, kad sumažėjo paklausa kai kuriuose segmentuose. Pavyzdžiui, mažiau buvo perkama neesminių produktų ir greitai gendančių produktų. Be to, matome, kad e, e, žmonės dažniau įdavo apsipirkti į didelius prekybos tinklus, o ne pas smulkius e, daržovių pardavėjus ar į turgų. Be to, ta, nukentėjo ta, rinkos segmentas, kuris aprūpindavo prieš tai restoranus, produktais. Tai, pavyzdžiui, yra labai aukštos kokybės maisto produktai, kuriuos perka paprastai labai aukštos kokybės restoranai. Ir akivaizdu, kad ne viskas auksas, kas auksų blizga. Mes matėme, kad Taip, apyvarta gal padidėjo, padidėjo gal ir kainos, tačiau dėl krizės susidarė ir papildomų kaštų, papildomų išlaidų. Pirmiausia dėl to, kad reikėjo keisti darbuotojus arba ieškoti naujų darbuotojų. Po, be to, dėl taikomų sanitarinių priemonių sumažėjo e, gamyba, be to reikėjo papildomų investicijų, kad galima būtų pasirūpinti žmonių sauga. Nepamirškime ir to, kad taip pat e, padidėjo ir gabenimo kaštai, transporto kaštai. Ka Taigi galiausiai tai, kad vaisiai ir daržovės buvo parduodami už didesnę kainą, ne visuomet leido kompensuoti tas papildomas išlaidas. Mes suprantame, kad va, Mums pavyko gal gerai išgyventi tą krizę dėl to, kad sektorius sugebėjo prisitakyti, bet to gamintojai ir gamintojų organizacijos iš tikrųjų ėmėsi ypatingų veiksmų ir jos paro, parodė nepriekaištingą atsakomybę ir profesionalumą. Ir da, kartu buvo susidurta su įvairiais sunkumais nes reikėjo taikyti papildomas priemonės. Pavyzdžiui, kooperatyvai turėjo da, į, pritaikyti nepaprastosios padėties planus, užtikrinti saugą. Ir kiekvieną dieną reikėjo ieškoti vis naujų kažkokių sprendimų. Ir iš tikrųjų tai labai gerai buvo sureaguota, bet tai pavyko padaryti pirmiausia dėl to, kad gamintojai veikia per kooperatyvus. Uh, ir gamintojų organizacijas, nes pavieniai gamintojai vargu ar būtų sugebėję taip gerai prisitaikyti. Kokia buvo Europos reakcija? Iš esmės, e, Europa sureagavo greitai ir adekvačiai, suteikdama aiškės gairės, kad e, vidaus rinka turi būti atvira. Ir tai buvo labai svarbu, ypač kai kalba ėjo apie greitai gendančius produktus ir apie pakavimo medžiagas. Uh, Be to džiaugiamės, kad taip pat buvo spręstos ir problemos prie sienų po to, kai komisija paskelbė savo gairias. Bet komisija veiksmingai sureagavo tuomet, kai buvo iškilusi grėsmė, kad ne, laisvai negalės keliauti sezoniniai darbuotojai. Taigi komisija sureagavo greitai ir labai kategoriškai, labai aiškiai. Tai buvo labai svarbu, nes iš valstybių narių gaudavom labai daug įvairios klaidingos. Uh, informacijos. Komisija taip pat parengė, ta, parengė tam tikras lankščias priemonės. kurios leido geriau veikti gamintojų organizacijoms ir nepaisant tam tikrų sunkumų, vis dėlto tos priemonės pasiteisino. Dėkoju Jums. Tik galima buvo apgailėstauti dėl to, kad komisija nusprendė nesukurti krizės suvaldymo sistemos e, su atskirų e, laikinuoju biudžetu tam, kad galima būtų kompen, e, išmokėti kompensacijas maisto produktų sektoriui. Pavyzdžiui, mes žinome, kad tam tikri, produk, tam, tam tikri produktai nebegalėjo būti parduodami, jie turėjo būti išimti iš rinkos. Tačiau uh, buvo nuspręsta vis dėlto neskirti finansinės paramos gamintų organizacijoms, nors buvo pripažinta, kad jo, jų, jų vaidmuo yra labai svarbus. Kaipgi dabar išmoktos pamokos? Pirmiausia, mes supratome, kad vaisių daržovių sektorius yra darniai intensyvus ir mes turime išsaugoti tai, kad turime. Da, prieš galvodami apie kažkokias naujas ribojamas priemonės, apie papildomą naštą, kurią galima būtų užkrauti. Uh, Labai svarbu taip pat, kad vartotojas e, žinotų, kad mūsų maisto produktai, vaisių daržovės yra da saugus. Ir pamatėme, kad pirminis sektorius yra nepaprastai svarbus ir tikiuosi apie jį bus nepamiršta. Ir taip pat penktojo pamoka tai, kad mes supratome, kad tik tai susitelkę ir bendradarbiaudami, dirbdami kartu mes sugebėsime įveikti visas kliūtis. Taigi reikėtų skatinti visas paslaugas, teikti daugiau dėmesio kooperatyvams ir tiekėjo, tiekimui, tiekimo užtikrinimui. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kitam kalbėtojui Filipui Binarui. Prašome.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 Is it all, all right now? Mm, well, let me start again and hope I will not be disconnected. Pradėsiu nuo pradžių, tikiuosi neišsijungsiu. Noriu padėkoti už šią surinktą diskusiją dėl padėties vaisių daržovių sektoriuje, pandemijos akivaizdo ir ypač dėl socialinio ekonominio iššūkių. Norėčiau pradėti nuo gerų žinių iš e, viešojo sektoriaus ir mūsų asociacijos siekiant e, e, suorganizuoti europinį atsaką į iššūkius susijusius su pandemija, taip pat iššūkius susijusius su sienų uždarimu dėl pandemijos. Taip pat noriu pakalbėti apie sezoninį darbuotojų judumą nes e, jis yra labai svarbus e, surenkant derlių ir užkirtant kelią maisto produktų švaistimui, e, reklaminių skatinimo priemonių lankstumas, atsekamumas, įdėgiant elektroninę sertifikatų sistemą, kurią skatina uh, komisija ir dabar pritarė šią priemonę 24 mūsų pagrindinės eksporto rinkos ir pakalbėsiu apie tai, apie tuos, kurie dalyvauja vaisių daržovių tiekimo grandinė ir patiria didžiausią žalą pandemijos. Mes sugebėjome pandemijos metu išlaikyti tiekimą, prisitaikyti prie uh, paniško e, pirkimo, užtikrinti įvairovę, prisitaikyti prie naujausių vartotojų reikalavimų susijusių, pavyzdžiui, su pakuotėmis. E, taip pat e, ieškodami naujų pardavimo būdų, taip pat internetu ir siekdami atremti e, specifinius iššūkius, su kuriais susiduria vaisių daržovis sektorius. Tačiau taip pat norėčiau pakalbėti ir apie sudėt, padėties sudėtingumą. Uh, mes vis tik tai nesugebėjome be papildomų pastangų užtikrinti mūsų verslo tasos, mums reikėjo vertinti papildomus iššūkius, su kuriais susidurėme dėl vykstančių pokyčių dėl e, darbo jėgos pokyčių, logistikos, e, rinkos pokyčių. Atlikome poveikio vertinimą ir galime dabar prognozuoti, kad e, per mėnesį tikimo gradinė patiria maždaug 500 milijonų eurų papildomų išlaidų, dar 350 milijonų eurų papildomų išlaidų susijusių su naujomis pakuotėmis, 150 milijonų eurų per mėnesį e, susijusių papildomų išlaidų e, dėl transportavimo ir e, šie skaičiavimai neapriepia apyvartos sumažėjimo, pardavimų sumažėjimo, e, kurie siekia nuo 10 iki 20 procentų skirtingose valstybėse narėse. Vertinant bendrai, galime pasakyti, kad e, pirmųjų e, šešių mėnesių rodikliai vaisių daržovių sektoriuje parodė, kad apimtis išlieka stabilios, taip pat vertė didėja, nepaisant to, kad eksportas sumažėjo 10 procentų dėl tam tikrų logistinių ir prieigos prie rinkos priežasčių. Ir tuo pačiu metu gamintojai e, atrado galimybės parduoti e, saugiai savo vaisius ir daržovės vidaus e, rinkoje. Tokių e, vaisių daržovių kaip e, citrusiniai vaisiai, oboliai, daržovių pardavimai, pavyzdžiui, šparagų, smidrų ar braškių patyrė didesnių, didesnį nuosmukį Antroji pandemijos banga e, didina spaudimą kainoms dėl ekonomikos krizės. Pandemijos pradžioje e, kainos buvo stabilios ir leido kompensuoti papildomas sąnaudas. Dabar kainos patiria spaudimą, o tai gali turėti įtakos tiekimo grandinės, vertės grandinės stabilumui. Taip pat papildomos sąnaudos susijusios su pakuotėmis nebuvo perkeltos į pardavimo kainą. Mums kelia nerima dėl e, kelia tam tikros ribojančios priemonės dėl E, restoranų viešų maitinimo įstaigų uždarimo, dėl renginių e, kiekio ribojimo arba e, draudimo ir ilgalaikėje perspektyvoje manau, kad gali kilti dėl to rimtesnių problemų mūsų sektoriui. Kalbant apie sezoninių darbuotojų prieinamumą, reikia gyveninti atitinkamas priemonės, siekiant šį klausimą spręsti. Kalbant apie e, prekybas, reikia konsoliduoti tam tikrus sprendimus, pavyzdžiui, elektroninių sertifikatų išdavimą, virtualų, virtualaus audito užtikrinimo ir draudimo klausimus, paskolų draudimo klausimus. Žinoma, e, tai e, gali taip pat sukelti papildomas sąnaudas. Dar keli komentarai susijęs su vartojimu, su vartojimo įpročių e, pasikeitimais. Manau, kad e, dabar turime pasinaudoti situaciją siekiant tinkamiau gyvendinti strategiją nuo ūkio iki stalo, e, siekiant e, skatinti sveiką mytybą ir įgyvendinti 2021 e, metų metinę programą, siekiant platesnių mastų skleisti informaciją apie teigiamą vaisių daržovių poveikį sveikatai tiek e, ir e, norėjau pasakyti dabartiniu metu ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pasinaudoti pandemijos teikiamais privalumais ir paskatinsime sveikų vaisių daržovių vartojimo. Dabar Olimpija apostolų kalbės, prašau. Begin, uh, me... Pradžioje norėčiau padėkoti Jums, kad suteikėte mūsų e, organizacijai pakalbėti apie problemas, kurios kilo prasidėjus pandemijai ir kaip mes e, vertiname es pagalbą. Mes esame e, Profel asociacija vaisių ir tažiau perdimo įmonių. Daugiau negu 500 tūkstančių, 500 įmonių 25 valstybėse narėse mes uh, per, e, perdirbame mm, daržovės ir vaisius, e, konservuojame, džioviname, šaldome daržovės, e, taip pat gaminame uogienės konservus iš vaisių ir daržovių. Pandemija pramoniai mūsų sukėlė didžiulės problemas vyriausybės įvedė karantiną ir tai e, nuo to nukentėjo tiekimo grandinės ir įmonės dir, sukosi kaip galėdamas, kad už pasigerintų, užsitikrintų gerą savo e, veiklą ir kad užtikrintų, jog vartotojai gaus sveiką, gerą, kokybišką maistą. Ir noriu pateikti keletą e, pavyzdžių dabar, kaip nukentėjo mūsų sektoriaus įmonės nuo pandemijos ir kaip ES sureagavo į konkrečias problemas pavasarį, kol vyriausybės, kai vyriausybės e, ribojo judumą žmonių, pavyzdžiui, sienos buvo uždarytos ir e, mūsų pramonė e, labai nerimau dėl to, kad derliui nuimti trūks darbuotojų sezoninių, nes labai dažnai iš kitų šalių atvyksta daržovių vaisių rinkėjai iš ES ir iš kitur, pavyzdžiui, Maroko ar Albanijos. Ir kadangi buvo sienos uždarytos, kilo pavojus, kad darbuotojai neatvyks. Ir Europos Sąjunga e, pateikė gairias, kaip taikyti e, ribojimus ir sezoniniai darbuotojai buvo pripažinti esminės svarbos darbuotojais, dėl to jiems buvo leista e, kirsti sienas ir mūsų derlius buvo nuimtas. Komisija taip pat parengė gairias apie saugų grįžimą į darbo vietą. Apibrėžtos e, saugumo priemonės darbo vietoje buvo, pavyzdžiui, biuruose ar gamyklose. Ir e, gairė siūlo taikyti griežtas priemonės, kad būtų išvengta infekcijos, bet taip pat e, leidžia esmės svarbos pramonės šakoms toliau dirbti ir tai yra nepaprastai svarbus. Svarbu, šiuo metu Graikijoje į tai nesižvelgiama dėje. Jeigu gamykloje kai kurie e, darbuotojai užsikrečia COVID, e, daugeliu dienų uždaroma visa gamykla. Netgi e, sandėliai ar logistikos skyriai. Ir tokiu būdu įmonė negali išsiųsti produktų, kyla sutrikimai tiekimo grandinė visoje Europoje dėl to. Europos Sąjungos e, veiksmai e, taip pat e, buvo susijęs su ženklinimu etiketėmis. Turėjo įsigalioti pirmą, tiksliau įsigaliojo balandžio pirmą specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės, bet mūsų įmonėms kilo problemų dėl COVID laikų įvykdyti visus reikalavimus ir tiekėjai apribojo arba nutraukė savo veiklą, taip pat atsirado vėlavimų visur, dėl to nebuvo įmanoma parengti laikų etikečių, kurios atitiktų reikalavimų ir dėl to įmonės prašė, kad būtų išspausintos ankstesnės e, etiketės, seniau naudotos, kurios ir netitiko taisyklių. Ir dėl to kilo uh, poreikis lankstumo priemonės taikyti tokiamis situacijomis. Tokiu būdu įmonės e, ir, ir buvo leista nukrypti nuo naujųjų reikalavimų ir e, įmonės galėjo teikti savo gaminius be jokių trūkčių. Reikia pasakyti, kad apskritai daug problemų kilo tiekimo grandinėje, pavyzdžiui, darbuotojų apsauga, darbuotojų mm, iš vis buvimas, sezoninių darbuotojų, logistikos vairių trikdžių atsirado, taip pat ir žalia būtų trūko, nes padidėjo paklausa šviežiems produktams. Ir mes prašome, kad komisija parengtų gairias valstybėms narėms Ir tai labai naudinga, sprendžiant tokias problemas. E, daug apdirbimo gamyklų e, dirbo toliau per COVID krizę, situacijos buvo labai sudėtingos, aplinkybės sudėtingos, bet siekė jos užtikrinti saugią aplinką savo darbuotojams e, Europos e, vaisių daržovių konservų sektorius yra labai svarbus, nes e, žinome, kad vartotojai vis e, dažniau nori užsitikrinti, kad produktai būtų saugus, maistingi, kad jų galiojimo laikas būtų pakankamai ilgas. Ir mes turė, dirbame, kad užtikrintume, jog netruktų tokių produktų prekybos centruose visoje ES. Tačiau E, griežtos COVID-19 hygienos taisyklės e, protokolai e, reiškia, kad sąnaudos kaštai darbo išaugo. Epidemija privertė mus peržiūrėti mūsų prioritetus - ekonominės veiklos sprendimai. Taip pat turi būti įvertinti iš naujo. Pavyzdžiui, mūsų reik, e, suvokti reikia, kad e, galimybė gauti sveikos, saugaus maisto nėra savaime suprantamas dalykas. Reikėtų naujai tai pasižiūrėti. Taip pat reikia užtikrinti darbuotojų apsaugą, reikia investuoti daugiau į maistą mūsų gaminamą. Ir ES sektorius e, ragina prekybininkus ir vartotojus naujai pasižiūrėti į perdirbtus vaisius ir daržoves. Dėkuoju uždėmesi. Labai ačiū visiems ekspertams už pasisakymus, o dabar žengėme toliau ir suteiksime žodį kolegoms po pusantros minutės galite kalbėti, o ekspertams suteiksiu po keturias minutės sureaguoti klausimus. E, pirmiausiai Ann Sander apie pavardų. Oui, merci, monsieur le président. Dėkui, pirmininkė. Sveiki visi. Norėčiau pirmiausiai e, pasidžiaugti veiksmais vaisių dažovių sektoriaus per krizę Mes matėme, kad gamyba tęsiasi, e, tiekimas e, tęsiasi gaminių, nežiūrint e, krizės, nežiūrint išaugusių sąnaudų. Žinome, kad eksportas taip pat nukentėjo, taip pat nukentėjo sektorius dėl to, kad restoranai užsidarė ir pretenčią savaitę taip pat tas sektorius toliau kentės Jūsų sektoriaus problemoms švelninti buvo priimta priemonė ES lygmenių. Žinome, kad krizė tęsiasi šiandieną ir mes taip pat nežinome, kaip bus, kaip bus su antraja pandemijos banga. Kilo labai daug klausimų, pavyzdžiui, kaip toliau taikyti gairias, taisyklės ir galbūt jūs mums galėtumėte plačiau papasakoti apie tai, E, kas skubiausia yra, kokia pagalba skubiausia šiuo metu yra. Taip pat galbūt galėsite mums papasakoti, ko jūs tikitės e, ir kokios yra jūsų raudonos linijos vykstant sudėtingoms dėryboms šiuo metu. Mm, Brexito kontekste Galbūt galėtumėte papasakoti tiksliau, ko jūs e, tikitės ir ko bijotės iš e, tų darybų rezultatų. Ačiū. Clara Aguilera, pentru un minut și jumătate aveți cuvântul. Clara Aguilera dabar, pusantros minutės, prašau. Sveiki visi. Norėčiau pakalbėti, padėkoti e, tiems trims ekspertams, kurie kalbėjo apie vaisių daržovių sektorių. Aš norėčiau sureaguoti kai kuriuos dalykus. Ir į tai, kas sakė ponas Binar, Asondis e, Frešfel, jis kalbėjo apie tai, kiek kainuoja transportas, priemonės e, skirtos darbuotojams apsaugoti, kalbėjo apie tuos dalykus. Ir aš norėjau paklausti, ponė e, Binar, ar galėtumėte pasakyti. E, kaip dėl tų sąnaudų? Ar e, e, nuo to nukentėjo gamintojai ar vartotojai. Žinau, kad dar ta, ne, tas neiškumas ir toliau tęsis. Ir aš e, noriu paklausti, kaip, e, pavyzdžiui, ar nuki, kas, kas nukentėjo dėl didesnių sąnaudų ir kodėl, kuris elementas tiekimo grandinės. Taip pat norėčiau paklausti jūsų, kokias reikėtų dar problemas spręsti. Tikriausiai dar iki vasaros turėsime taip gyventi, e, ko dar reikėtų, kad mes galėtume kažkaip susidoroti, susitikti situacija, kadangi jį tęsis, kokios jūsų nuomonė galėtų būti naudingos priemonės? Hilde Vautmans, pentru minut și jumătate, are cuvântul. Dėkuoju toliau Hilde Vautmans. Pusantros minutės. Thank you very much uh, for Dėkoju, aš norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams už e, įdomias prezentacijas. Ir e, norėčiau pasakyti, kad vaisių daržovių sektorius iš tikrųjų puikiai susitvarkė su badėtimi, nes per pandemiją jie aprūpino mus ir daržovėmis, ir vaisiais, ir dėl to galime tik pasidžiaugti. Ir iš tikrųjų per pandemiją man teko daug bendrauti su gamintojais. Ir aš norėčiau dabar jūsų paklausti, ką mes galėtume daryti tam, kad e, vaisių ir daržovių augintojai ir toliau galėtų prekiauti savo produkciją savo ūkiuose, nes e, ūkininkai man sakė, kad tai labai pasiteisino per pandemiją. Taigi kaip galim būtų padėti vartotojams surasti kelią į tuos e, ūkius. Toliau. Ir Belgijoje, ir kitose de, šalyse de, mes stebime, kad de, de, virusas toliau plinta ir aš norėčiau paklausti, ar sektorius yra pasiruošęs šiai antrajai bangai, nes tikėtina, kad vėl bus paskelbtas karantinas ir aš. De, Matau, kad žmonės yra susirūpinę ir kaip galima būtų padėti sektoriui dabar. Ir trečias klausimas - sezoniniai darbuotojai. Aš manau, kad mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip galima būtų pasiruošti jau kitiems metams, kitam daržovių ir vaisių auginimo sezonui. Dėkuoju, toliau ponas Liobreton, pusantros minutės. Merci, monsieur. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už tai, kad jie patikė daug raminančios informacijos, nes aš supratau, kad vaisių ir daržovių gamyba išgyveno viruso pandemiją, bet aš esu prancūzas ir aš norėčiau pasidalinti pas, susirūpinimu dėl struktūrinių, kurie gerai parodo struktūrinės problemas. Aš noriu pasakyti, kad bendro žemės ūkio politika tikrai labai paveikė vaisių ir, ir daržovių gamybą Prancūzijoje. Jei mes pažvelgsime į tai, kiek mes turime vaismedžių, mes matome, kad per 20 metų vaismedžių apsodinta teritorija sumažėjo 40 procentų per pastaruosius 20 mečius. Dabar daržovės iš esmės tą patį matome. Da, šparagų, pavyzdžiui, da, gamyba sumažėjo 50 procentų, da, morkų 25 procentais. Ja, kitų daržovių skaičiai yra panašus. Ir e, taip tokia susi, su, situacija susidarė dėl vidaus rinkos, nes žinome, kad kaimininėse šalyse gamybos kaštai yra mažesni nei Prancūzijoje. Prancūzija, de, Niderlandai, Ispanija, pavyzdžiui, tuo labai naudojasi. Ir e, Antras e, da, svarbus veiksnys yra tai, kad ES nesugeba paskatinti, skatinti, propaguoti da, trumpasias tiekimo grandinės ir nesugeba skatinti nedidelio masto ūkius. Taigi mums nepavyko surasti pusiausvėros tarp liberalizmo ir nacionalinių interesų ir aplinkosaugos interesų. Ir dar vienas klausimas. Ar uh, ši neligybė padidėjo dėl pandemijos ar ne? Ar gal kai kurioms valstybėms narėms geriau pavyko uh, išgyventi ir susitvarkyti su pandemijos sukeltą krize nei kitoms? Dėkoju. Toliau Martin Hausling, prašome. Ja, Dank für die Debatte. Ähm, Ačiū už e, šią diskusiją svarbu ne tik verslui padėkoti už pastangas, tačiau taip pat ir kitiems, kurie pasirūpino tuo, kad e, būtų užtikrintas aprūpinimas vaisiais daržovėmis. Šiandien susidurime su antraja pandemijos banga ir padėtis iš tiesų nepasikeis. Kaip šiame sektorėje ateityje reikia užtikrinti geresnės e, e, darbo sąlygas ir padorų darbo užmokestį, nes matau, kad daugelį sričių, ypač Vokietijoje, sezoninių darbuotojų darbo užmokestis yra labai žemas ir jų darbo sąlygos yra daugelį kitų sričių visiškai neprimtinos kitur ES, todėl čia reikia permainų, nes visi matome, kad ilgiau taip tęstis negali. Kaip ateitie ketinate pagerinti jų darbo sąlygas, užimtumo standartus, e, reikia kalbėtis su, su e, didžiausiais vaisių daržovių pirkėjais. Iš tiesų, jūs privalote užtikrinti, kad e, tas kainų spaudimas žemėjimo linkme taip pat neprie, nepriimtinas. Kalbant apie strategiją nuo ūkio iki stalo, kaip jūs ketinate gyveninti strategiją susijusią su 50 procentų pesticidų naudojimo mažinimu. Taip pat kaip galime paskatinti e, nepriklausomybės didėjimą nuo e, stambių tarptautinių įmonių, ypač tiekimo srityje daugiau dėmesio skiriant e, regioniams gamintojams. Herr Hungen. We need to think out of the box. We need to match local. Mums reikia užtikrinti, kad galima būtų apsirūpinti vaisiais ir daržovėmis vietoje. Pandemija turėtų paskatinti naują mąstymą ir gal galima būtų skatinti ir skaitmeninį verslą, kaip galima būtų geriau gyvendinti strategiją nuo lauko iki stalo. Mes turime da, sutelkti dėmesį į tai, kad ūkininkai būtų laisvi nuo stambių prekybos tinklų įtakos. Žemės ūkio sektoriuje da, mažas da, dydis yra labai gražu. Ir mes matome, kad da, Ir Ispanijoje, ir kitur vartotojai nori pirkti vietoje pagamintą užaugintą produkciją. Jie nori žinoti, kur užauginti vaisiai ir daržovės, kaip, kokiamis sąlygomis ir kaip vartotojai galėtų pirkdami prisidėti prie pokyčių. Žmonės yra pasiruošę keisti savo įpročius. Ir Mes negalime uždrausti tam tikrų dalykų ir leisti juos pato e, įvežti iš kitų šalių. Pavyzdžiui, negalime leisti e, e, nu, uždrausti naudoti pesticidus ES, bet po to importuoti vaisius ir daržovės užaugintus naudojant pesticidus iš kitų šalių. Ir mes turėtume taip pat pas, padėti vystytis, plėtotis tiems sektoriams, kurie šiuo metu labai priklauso nuo importo, tai yra ir trašų gamin sektorius ir kai kurie kiti sektoriai. Mes turime padėti toms įmonėms, kurios ir tiems ūkininkams, kurie iš tikrųjų padeda mums apsirūpinti daržovėmis ir, ir vaisiais vietoje. Dėkuoju. Toliau ponas Holmgren par. Dėkuoju dar kartą pabandysiu. Dėkuoju visiems, dėkuoju už labai įdomią diskusiją, labai svarbią diskusiją. Kai tik prasidėjo ši krizė, buvo daug kalbama apie tai, kad labai svarbu, kad ES geba apsirūpinti saugiais įpirkamais maisto produktais kad dideli ūkininkai galvoja apie tarybos požiūrį į trumpas tiekimo grandinės. Matome, kad tarybai panašu, kad tai nelabai rūpi, tačiau, tačiau komisija laikosi iki šiek tiek kitokios nuomonės ir kaip ir ūkininkai. Taigi kaip mes galėtume paremti tas trumpasias tiekimo grandinės ir užtikrinti, kad vaisiai daržovės būtų da, auginami ir suvartojami da, da, vietoje. Nes tai padėtų mums apsisaugoti nuo galimų krizių ateityje ir užtikrinti, kad mūsų maisto produktų da, sistemos gamybos ir priekybos būtų tvaresnės. Ir kaip mes, teisės kuriejai, tai, tai yra Europos parlamentas ir po to komisija, kuri gyvena teisės aktus, galėtų padary, galėtume padaryti tam, kad padėtume smulkiems ūkininkams, smulkiems augintojams. Dėkuoju, dėkuoju kolegoms už jų klausimus, o dabar norėčiau suteikti žodį mūsų ekspertams. Ir uh, Norėčiau paprašyti juos atsakyti į užduotus klausimus. Ponas Vanoirbek, keturios minutės. Ačiū už šias įdomias diskusijas, įdomius klausimus. Man, kalbant apie vaisius ir daržovės, svarbiausias vaidmuo tenka augintojams. Jos privalo ginti savo narius, sustiprinti savo pozicijas maisto tiekimo grandinėje. Nuo 96 metų veikia bendrosios rinkos organizacija, organizacija ir manau, kad tokia pasirinkta struktūra tikrai yra pati tinkamiausia. Ji užtikrina privalumus e, daugelį sričių e, susėdama tarpusavyje smulkiuosius, stambiuosius ūkininkus ir mano šalyje didžioji dalis ūkininkų veikia organizuotai tiekimo grandinėje, o tai ar reiškia, kad, ar tai reiškia, kad jie gali įveikti rinką, mano diskusija apie tai yra pakankamai sudėtinga, kalbant apie e, vietinės reikšmės rinkas, trumpasias tikimo grandinės. Manau, kad diskusija turėtų vykti ne apie tai, kurią sistemą pasirinkti. Šios dvi sistemos papildo vieną kitą. Nes e, šiuo metu tikrai daug ūkininkų ūkininkauja tvariai, augina aukštos kokybės gaminius ir parduoda juos iš savo ūkių dar e, papildomai. Taigi šios dvi sistemos viena kitą papildo. Ką dar reikėtų padaryti, manau, kad galime siekti pažangos, mažindami, valdydami grėsmės. Ši veikla yra labai svarbi, todėl gamintojų ir bendros rinkos organizavimo sistema yra pati tinkamiausia ir ji gali pasiūlyti atsakymus į klausimus susijusius su, su krizės valdymu šiame sektorė. Pamenu Rusijos bankų krizę. Buvo siūlomas įvairios e, sistemos, pavyzdžiui, derliaus nenurinkti arba rinkti žalę derlių ir po to jis sandėliuoti, e, nukinti. Na, paskutinis dalykas, kurio aš prašyčiau iš jūsų, tai yra siekis ieškoti naujų eksporto galimybių. Mūsų gaminiai tikrai gali būti parduodami visame pasaulyje ir e, paklausa jų tikrai yra didžiulė. Todėl mm, nenusigręžkime nuo e, eksporto, mes, e, mūsų pozicijos čia tikrai stiprios ir reikėtų jomis pasinaudoti visame pasaulyje. Ačiū. Labai ačiū. Pone Binar, jums žodis kalbėti keturias minutės. Ačiū. Pradėsiu atsakydamas į klausimą, kurį uždavė Ansander ir Klara Agilera dėl kainos tiekimo grandinėje vertindami pirmąją pandemijos bangą. Galime pasakyti, kad buvo sudaryta tikrai nemažai gerų sąlygų siekiant užtikrinti vaisių daržovių paklausą. Kaina už vaisius daržovės buvo e, mokama aukštesnė tiekimo grandinėje, nes derlius buvo šiek tiek mažesnis e, pastaraisiais metais, dėl to kainą buvo galima laikyti aukštesnę Ir e, tokiu būdu buvo galima kompensuoti tuos 350 milijonų papildomų sąnaudų išlaidų dėl e, transportavimui, pakavimui, socialinio atstumo e, laikymuisi. Visos šios sąnaudos išlaidos buvo iš dalies kompensuotos per pirmąją pandemijos bangą, tačiau dabar prasidėjo antroji banga, visos sąnaudos mano minėtos išlieka ir dabar patiriamas didesnis spaudimas susijęs su kitais aspektais, pavyzdžiui, su pakuotėmis, su pakuočių perdirbimu ir e, tai gula papildoma našta ant e, e, augintojų, gamintojų pečių ir tai padaromos papildomas spaudimas mažinti kainas puikiai e, žinome, taip pat didėjęs spaudimas mažinti ir e, ekologinių produktų kainas, nes puikiai žinome, kad jų gamybos sąnaudos yra visiškai e, kitokios. Kinija daro spaudimą mažinti kainas. Aš taip pat buvau trumpai užsiminęs apie breksito padarinius, nes breksitas bus taip pat susijęs su papildomomis sąnaudomis administravimo sąnaudomis, galbūt papildomais muitais, kurie gali būti įvesti dėl to, kad nepavyksta pasiekti priekybos susitarimo, taigi reikia elgtis labai apdairiai tam, kad išliktų tvarus šis sektorius privalo padengti savo išlaidas turimas. Taip pat kila klausimas, kokiu priemonių reikia imtis per artimiausius mėnesius. Aš manau, kad turėsiu pritarti kolegai Liukui dėl eksporto, nes eksportas šiuo metu kenčia labiausiai, reikia išlaikyti eksportą, kad neprarastume savo rinkos dalies, galbūt labiau pasitelkus skaitmeninės prekybos eksporto priemonės, gal reikėtų skatinti auditą internetu kitu, tam, kad galėtume palengvinti eksportuojamų produktų kontrolę, kad būtų laikomas atitinkamų eksporto protokolų. Tai yra labai svarbus elementas, siekiant išlaikyti eksporto apimtis. Aš taip pat pritariu diskusijai e, dėl e, e, globalios ir lokalios vietos prekybos, nes didelė dalis vis tik tai mūsų produkcijos parduodama pasaulio rinkose ir e, reikia išlaikyti eksporto apimtis. Taip pat manau, kad reikia skatinti vartojimą atitinkamai naudojantis visomis turimomis e, reklamavimo e, informacijos sklaidos priemonės mes vis dar neužtikriname pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų laikymus dėl 400 gramų vaisių daržovių suvartojimo. Ačiū. Minutė. Dabar suteiksiu žodį Olimpijai apostoliu. Tikrai keturioms minutėms ilgiau. Dėkuoju dar kartą už galimybę sureaguoti į pastabas. Daug išsakė įvairių minčių parlamento nariai. Kiek galima į daugiau sureaguosiu. Brexito darybos mūsų sektoriai labai svarbios, jos kaip tik dabar ir vyksta, kaip žinia. Mūsų sektorius perdirbtų vaisių ir daržovių labai nukentės, jeigu nebus pasiekta susitarimo. Mūsų produktų statusas jungtinės karalystės rinkoje bus labai mums nenaudingas tokiu atveju kvotos atskirai bus taikomos tiek Europo, ES ir Junktinės karalystės rinkai. Pavyzdžiui, ir mes labai neramiai žiūrime į viską, bet tikimės, kad gal paskutinę minutę vis tik pavyks susitarti. E, Perbitų vaisių sektorius taip pat labai kenčia nuo Boeing Airbus ginčio, nors tai visiškai nesusiję su mūsų gaminiais bet mes kenčiame, pavyzdžiui, dėl tarifų 25 procentų nustatyta, nustatytų labai sunku mums toliau eksportuoti yra e, konservuoti vaisiai, papildomi tarifai nuo pat pradžios yra taikomi. Norėčiau keletą skaičių pateikti jums. E, Graikijos e, persikų konservuotų eksportas į JAV 50 milijonų JAV dolerių. Tokia yra vertė. Įsivaizduojate, kaip mes kenčiame nuo muitų ir tikimės, kad bus rastas sprendimas greitai. Ir būtų geriau, jeigu iš vis nebūtų siejamas e, maisto produktų sektorius su tais sektoriais, kurie nieko bendro neturi su maistu. Dėl mūsų produktų gaminių kainos, kaip e, pandemija paveikė, e, jas e, kainos vaisių daržovių išaugo, mes atitinkamai reagavome ir man labai malu matyti, kad daug parlamento narių, Europos parlamento narių, uh, E, mato, supranta, kad mūsų įmonės sugebėjo, e, tiksliau, labai nedaug turi manevro laisvės bendraujant su e, didžiaisiais prekybos centrais. 500 įmonių, tokia yra mūsų asociacija. Aš pradžioje sakiau, tai nėra daugia nacionalis bendrovės, daug iš jų yra maži gamintojai ir mums labai sudėtinga yra pasipriešinti Europos dėsiams prekybos e, tinklams, kurių yra vos keli. Dėl, tiksliau, kurių yra nemažai, dėl e, ilgos trumpos tiekimo grandinės mūsų produktai yra apdoroti, dėl to jie gali pasiekti bet kurį Europos e, kampelį. Ir mes E, negalime prašyti, kad e, mūsų e, produktai būtų vartojami vietos lygmenių, kad visiškai būtų apsaugotas mūsų sektorius, nes mes eksportuojame taip pat. Mes taip, taip pat bandome užtikrinti ir toliau aukštus standartus mūsų produktų uh, ypač ir šiuo laikotarpiu, bet standartai taikomi darbuotojams, e, aplinkos saugos, maisto saugos standartai yra labai aukšti, e, labai daug reikia investuoti, norint juos atitikti. Mes e, turime jų laikytis, kad galėtume eksportuoti mūsų produktus ir norime, kad importuoti į ES produktai būtų pagaminti laikantis tokių pat standartų. Dėkuoju. Labai ačiū visiems ekspertams už atsakymus. Žemės ūkis šiuo metu susiduria su daugybė problemų. O dabar norėčiau penkioms minutėms e, suteikti žodį komisijos atstovui, kuris apibendrins diskusiją. Žodis jums keturioms minutėms. Ačiū pirminkė. Aš sutinku su jumis šimtų procentų. Diskusija buvo labai įdomi. E, nemažai yra besidubliuojančių problemų abiejose sektoriuose aptartuose ir aš turiu nedaug laiko, bet bandysiu apibendrinti kai ką. Pirmiausiai trys dalykai, galvojant apie kontekstą krizės ir apie tai, ką komisija bandė daryti, kaip dirbo su jumis, kad padėtume šiems sektoriams susidurintiems su rimtomis problemomis. Pirmiausia, mes siekėme uh, užtikrinti kažkokį normalumą, grįžti siekėme kad, prie normalumo. Ir abu sektoriai, mes žinome, nori e, grįžti į situaciją prieš COVID krizę, kai rinkos funkcionavo veiksmingai, sklandžiai, normaliai ir e, nebuvo tokių trūkčių, kaip kad dabar. Uh, Antras dalykas, e, galvant apie tą patį kontekstą, mes dirbame, kad paremtume e, Europos ekonomiką, nes e, darbuotojai yra Europos piliečiai, kurie susidurė su daugybė neiškumų, daug kas neteko darbo, pajamų ir dėl to žmonės pradėjo taupyti, nebėra tokio pasitikėjimo rinkomis. Pavyzdžiui, rink, vyno rinka nuo to kenčia, pasitikėjimo mažėjimo. E, mes e, palaikome dialogą su parlamentu ir e, tuo pagrindu patvirtinome konkrečias priemonės, kad išlaikytume rinko atvirumą pradžioje krizės pirmiausiai mes siekėme užtikrinti, kad e, pavyzdžiui būtų panaikintos eilės ilgos prie sienų, kad nebūtų laisvam e, žmonių judėjimui, pakengta pirmiausia sezoniniams darbuotojams, kad įmonės galėtų, pavyzdžiui, perdirbimo gauti pakavimo medžiagų, ingredientų ir panašiai. Ir Dažnai, kai komisija sako, sakoma, turi veikti, galvojame pirmiausia apie pinigus, bet mes krizės pradžioje būtent ėmėmės tokių priemonių, kad išlaikytume atviras rinkas. Nes mūsų kitokia parama ūkininkams e, nieko nereikš, jeigu negalės jie produktų pateikti į e, rinką. Taigi pradžioje mes ir dirbome taip, kad tokias kliūtis pašalintume e, mes palaikėme dialogą, komisijos narys mano palaikė su komitetu dialogą prieš įvedantas priemonės. Dabar dėl konkrečiai vyno vaisių daržovių sektorių mes patvirtinome e, daug priemonių balandį visą eilę. Ir jūsų komitetas e, pirmiausiai galvoja, kad nepakankamai plačios tos priemonės e, su komisijos nariu buvo dirbama ir mes parengėme naujas priemonės ir mano nuomonė e, tos priemonės, pavyzdžiui, e, vyno sektorė distiliavimas, krizinis e, sandėliavimas, žalesis dėlius, ekologiškas dėlius nuėmimas, didesnis lankstumas. Manau, kad tai nemaža parama paspirtis buvo sektoriui. Bet dabar, žengiant į priekį šiam sektoriu, reikia e, galvoti, kaip panaudoti turimas lėšas, nes žinome, pagal nacionalinės e, vyno paramos programas lėšas nebuvo panaudojamos visos. Ne, būtent e, nepasiekdavo tos lėšos vyno gamintojų. Net ir e, šiais metais, finansiniai metai, ką tik baigėmės, mes nematėme paskutinių skaičių, bet matome, kad 20-15 procentų skirto biudžeto nepanaudota. Ir labai svarbu kitais metais išvengti tokių situacijų, kad priemonės, e, kurias rengia dabar komisija, reaguodama jūsų e, prašymus, kad jos būtų visiškai panaudotos, išnaudotos ir kad lėšos tikrai pasiektų gamintojus. Toliau e, prekybos aspektai. E, buvo kalbama apie palankės, nepalankės algas, nesileisiu filosofijas, bet dabar e, noriu pasakyti, kad situacija sukėlė pavojų abiems sektoriams ir daug kas kalbėjo apie tai, kad Airbus Boeingo ginčas su JAV kelia problemų, komisija nori susitarti dėl to, kad tarifai žalingi abiems pusėms ir komisija dabar gali pati e, importuojams iš jav gaminiams įvesti e, muitus, bet tai nėra pats geriausias sprendimas. Mes norime tokio sprendimo, kai priekybai būtų beveik netrukdoma. Tačiau jeigu reikės, komisija, noriu pasakyti viešai, e, pasinaudos teisėmis pagal PPO tarptautinėmis įvesti muitus JAV gaminiams. Brexitas, manau, kad e, vaisių dažiau sektoriui tai ypatinga problema, nes e, jų švieži gaminiai greitai genda reikia, aišku, tam tikros, e, jeigu kontrolę įves e, Junktinė karalystė, tai vėl įkliudys mūsų eksportui ir mes labai čia sekame situaciją. Standartai e, daug kas minėjo juos, mes turime, aišku, skatinti eksportą, bet taip pat turime užtikrinti, kad importuojami gaminiai į ES atitiktų mūsų reikalavimus. Mes atidžiai stebime iniciatyvas pagal naują strategiją nuo lauko prie stalo, kad užtikrintume, jog mūsų gamintojai nenukentėtų nuo nesažininkos tačių šalių konkurencijos. Taigi tiek, pirmininkė. Ačiū. Mulțumim, domnule director. Mulțumim. Dėkuoju. Dėkuoju ponui direktoriui. Ir taip pat norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo šiandienos klausimuose, dėkoju ir mūsų ekspertams. Taip, iš tikrųjų, šie sektoriai susiduria su įvairiomis problemomis, bet e, mūsų ekspertai išsakė savo nuomonę, savo rekomendacijas, į kurias aš nebejoju bus atsižvelgta. Bet be abejo, ši diskusija dar nebaigta, mes dar nekartą kalbėsime apie šių sektorių ir kitų sektorių problemas ir toliau Bendradarbiaudami su komisija, tikiuosi, mes surasime būdą pagelbėti, padėti ES žemės ūkiui. Per praeitą plenarinę sesiją mes patvirtinome tris reglamentus, kurie, mano galva, tikrai bus naudingi tiek ūkininkams, tiek vartotojams. Ir kartu mes esame įsitikinę, kad da, reikia užtikrinti, kad valstybės narės galėtų turėti daugiau lankstumo gyvendindamos šiuos reglamentus, nes žinome, kad ES yra labai įvairi ir šios visus šių reglamentų nuostatas reikia pritaikyti prie vietos ypatumų. Ir dar, dar vienas dalykas, apie kurį beje šiandien nekalbėjo mūsų ekspertai, tai yra vaisių ir daržovių programos mokyklose, kurias, manau, reikia remti e, tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmenimis, nes šios programos iš tikrųjų da, yra didelė paspirtis e, vietos gamintojams, net paprastai užtikrinama trumpa tiekimo grandinė ir kartu tai taip pat e, padeda mums pripratinti vaikus valgyti šviežias daržovės ir vaisius. Ir taip vaikai sužino, kad tai yra naudinga, kad tai labai sveika ir naudinga jų sveikatai. O dabar dėkoju visiems, dėkoju vertėjams, techninių tarnybų darbuotojams ir linkiu visiems malonaus vakaro.